Ačiū gerimas pirmininkė, e, gerimi kolegos. Jau mes keletą mėnesių turbūt diskutuojam e, tuo pačiu klausimu ir manau, kad ypatingai vakar buvo naudingas, e, naudinga diskusija su komisaru Šemeta. Ir dabartinė situacija man tai yra visiškai aiški, kad vienoje institucijoje negali būti dviejų vadovų. Ir už vieną klausimą negali būti atsakingų dviejų žmonių arba dviejų institucijų. Reiškia, iki šios dienos nėra padalintos aiškiai funkcijos ir už ką atsako priežiūros komitetas ir už ką atsako Olofo tarnyba, kurioje dirba daugiau negu 500 žmonių, labai kvalifikuotų žmonių Ir mano supratimu, čia nėra vien tik tais vieno ar kito asmens e, kažkokia tai problema. Tai yra sisteminė problema, kurią reikia mum bendrom jėgom paraginti, kad šitą sisteminę problemą įspręstų e, Europos komisijos komisaras, kuris yra atsakingas už e, sukčiavimo klausimus visoje Europos Sąjungoje. Nena kalba vien tik tais apie vieną OLAF instituciją, bet eina kalba apie visą eilę dokumentų ir šiandieną svarstėm dėl tam tikrų sankcijų taikymo valstybėse narėse principų ir panašiai. Todėl e, aš tikrai puikiai suprantu ir priežiūros komiteto galbūt e, irgi ne, e, šiandieną ne visiškai galėjome suprasti, už ką jie yra atsakingi, bet mano supratimu yra labai aiškus dvi takoskiros. O Olafas yra atsakingas už tyrimo atlikimą. Priežiūros komitetas, kaip ir jie patys e, pripažįsta, kad yra atsakingi už tai, ar tie tyrimai susiję su viena ar kita byla buvo atlikti nepažydžiant žmogaus teisų ir kitų teisų reikalavimų. Reiškia, kiekvienas e, bendrėjai principai turi būti aprašyti ir Olofas prieš teikdamas šitą bylą kažkur toliau, jisai turi pateikti ir tuos tiktais dokumentus, kurie liečia galimybę susipažinti priežiūros komitetui, ar nebuvo pažįstos žmogaus teisės. Ir tikrai nemanau, kad būtų teisinga, kad e, priežiūros komitetas mėgintų žinoti, kas, koks yra šitų bylų turinys ir pats mėgintų penki ar šeši žmonės nuspręsti, ar šita byla yra pozityvi ar ne. Čia yra jau Olofo kompetencijos klausimas ir jie už tai natūraliai turi ir atsakyti. Manau, kad jeigu dėl šitų principų mes ateityje susitartumėm, to galbūt šiandieną susipriešinimo nebūtų ir šitas darbas tikrai eitų žymiai sklandžiau ir mes galėtumėm diskutuoti apie kitus žymiai svarbesnius klausimus. Kaip susigražinti lėšas neteisėtai panaudotas, kur yra didžiulė problema, mes matom, ko gero, kiekvienoje valstybei, kaip pagerinti tą e, lėšų įsisavinimą, kaip įdėkti elektroninį viešųjų pirkimų sistemą, kuri atlaisvintų ir Olafo darbą, ir prokurorų darbą, ir teisininkų darbą. Daug yra kitų svarbesnių klausimų, o šitą aš manau, kad ko gero ir komisaras e, turbūt susipažins su šios dienos diskusija, nes mes ir prašom jo, kad jisai abi pusės susodintų už vieno stalo ir išklausytų abiejų pusių problematiką, nes tai yra būtina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 Olaf role. Thank you. Vielen Dank. Als nächstes Herr Balcitis, dann eine Antwortrunde und dann äh, erteile ich Herrn Kessler das Wort. Bitte schön. Taip, äh, ačiū dar kartą pirmininkė. Galbūt äh, ponas Bošas ne visiškai teisingai mane suprato. Aš tikrai neturėjau omenyje, kad žmogaus teisių pažeidimai yra nesvarbus. Aš irgi sutinku, kad yra svarbus, bet yra ir kiti <clears throat> labai svarbus klausimai, kai yra uh, sukčiaujama ir nėra tinkamas sistemas, kaip šitą darbą atlikti. <clears throat> Aš turiu vieną pasiūlymą. Pirmiausia, reikia išnagrinėti iš viso. Net nėra turbūt e, gyvenime, kad kažkokia ta institucija būtų nuo nieko nepriklausoma. Ir matyt, e, šitas e, kelias, arba kaip yra dabar, Olofo priklausomumą komisijai ir yra visiškai logiškas ir teisingas. Pirmiausia, nors mes ir balsavom savo komitete dėl generalinio direktoriaus paskirimo, bet darbo sutartį pasirašė Europos komisija. Europos komisija yra darbdavys pono Keslerio, o Kesleris, kaip suprantu, pasirašė sutartį su priežiūros komitetu. Gal ateityje reikėtų šiek tiek pakeisti šitą procedūrą. Ir jisai komisaras arba komisija pasirašydama nustato darbo funkcijas, jo funkcijas ir nustato bendrasias žaidimo taisyklės. Todėl išeinant iš šitos situacijos, aš manau, kad keturi penktadėliai visų klausimų, kurie šiandieną buvo čia užduoti, turėtų būti skirti konkrečiai komisijai ir kas jie atstovauja komisarui. Ir komisaras turėtų atsakyti, kaip jisai mato ateityje bendradarbiavimą, ar buvo pažeistos jo supratimu e, vienos ar kitos procedūros dėl vieno ar kito atveju bylos tyrimų Ir todėl e, aš turiu pasiūlymą, kad visas šitas klausimynas, kuris yra mums pateiktas, į jį konkrečiai atsakytų e, komisaras, kuris yra atsakingas už visoje Europos Sąjungoje e, sukčiajimo klausimus, ne tik tais vieno ar kitų atveju. Ačiū labai. Ja, vielen Dank. Äh, dann darf ich noch mal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 Deswegen möchte ich nochmal herzlich an unsere Fragen erinnern und schenke dem Ausschuss 30 Sekunden. Danke. Die bekommt jetzt der Herr Balcitis. Bitte, 30 Sekunden. E, Aš pirmininkė visiškai sutinku su jūsų pasiūlymu, kad abi pusės turi surasti bendrą kompromisą ir apie tai pranešti įsiaiškinęs Europos komisaras. Nes jo yra tiesioginė funkcija atsakyti už Olofo